Dear friends, I would like to... Brangus draugai, e, norėčiau padėkoti Jums visiems ir pasveikinti Europos parlamento kolegų, Europos komisijos, Europos tarybos, Lenkų parlamento pasveikinti jūs visus čia, padėkoti, kad jūs atvykote, kad pagerbtume 96 žmonių, kurie tragiškai žuvo šeštąjį Smolenske atminimą. Tarp jų buvo ES valstybės narės prezidentas ir 18 parlamentarų kolegų iš nacionalinio parlamento demokratiškai išrinktų tautos. Visų pirma, mūsų mintys yra su žuvusių šeimomis ir artimaisiais. Paramos pareiškimai, kurių gavau iš tiek daug žmonių, savo kolegų Europos parlamente, iš Europos komisijos, Europos tarybos, iš ambasadorių, Europos institucijų, administracijos, personalo, žurnalistų, taip pat iš už Europos ribų. Tai suteikė man ir mano šaliai jėgų ir nusiraminimo. Esu už tai dėkingas didžiuojasi, visi galime didžiuotis tuo, kaip mano tauta sureagavo. Tai buvo precedento neturinti katastrofa. Jie žuvo tarnaudami savo tėviniai pakeliui į Smolenską, paminėti tūkstančių e, Lenkijos karininkų atminimą nužudytų Katynėje. Istorija dramatiškai padarė pilną ratą. Mus sujaudino Rusijos reakcija ori ir supratinga. Dėkoju Jums, Rusijos draugai. Tikime, kad e, ši parma padės mums sustiprinti mūsų kontinente istorinę tiesą ir abipusę pagarbą ir pasitikėjimą. Aš žinau, kad Europa yra draugė su mano šalimi, su Lenkija šiuo sunkiu metu. Gerbiami kolegos ir kolegės. Lenkijoje turime tokį paprotį. pagal kurį perskaitami mus palikusių žmonių vardai, tam, kad galėtume geriau juos prisiminti, tam, kad jie ilgiau išliktų mūsų atmintyje. Taigi visiems esantiems salėje dėkoju visų Lenkijos žmonių vardu už tai, kad atvykote į šią ceremoniją. Šiandieną salėje yra ES institucijų bei valstybių narių atstovai, taip pat ir šalių esančių už ES ribų ambasadoriai. Taigi turime būti vieningi, nes tai mums suteiks stiprybės. Mes ES tikime, giliai tikime vienybės jėga. Ir Štai tokios tragiškos dienos dar sėkiai mums parodė, kad vienybė iš ties yra labai svarbi. Kaczyński. Lechas Kaczynskis. Jis buvo svarbus opozicijos veikėjas bei solidarnas dėl, be, judėjimo dalyviai. Jis, jis buvo solidarnas judėjimo vienas iš pirmininkų kontrolės tarnybos pirmininkas, o taip pat man pirmininkam buvo teisingumo ministras, o vėliau Varšuvos miesto meras. O nuo 2005 metų Res Lenkijos Respublikos prezidentas. Marija Kačinska, prezident, Lenkijos Respublikos prezidento sutoktinė. Richard Kačerovskė, E, paskutinis Lenkijos išeivijos prezidentas Londone. Po to jis perdavė Lechui Valensai, naujam, naujai išrinktam Lenkijos prezidentui, jis perdavė Signi, Signi, Signicijas, Ana Valenovič. Ji buvo labai svarbi Dancingo laivybos įmonės darbuotojai. Kai buvo atleista, prasidėjo protestai ir streikai 1960 m. rūpiučio mėnesį ir tai davė postumį solidarnošč judėjimui. Krzysztof Putra. Krzysztof Putra. Lenkijos Seimos atstovo spaudai pavaduotojas, o taip pat ir Senato atstovo spaudai pavaduotojas Gražina Kešitska. E, frakcijos Teisė ir Teisingumas e, pirmininkė. Taip pat regioninio vystimusi buvusi ministri, o taip pat ir darbo bei socialinių reikalų ministro, ankstesnė ministro pavaduotoja. Šimaslav Koševski. Teisės ir teisingumo vicepirmininkas, buvęs e, ministro pirmininko pavaduotojas, o taip pat parlamento teisės ir teisingumo frakcijos ankstesnis pirmininkas Aleksandra Natalija Švet, parlamento narė, o taip pat Teisės ir teisingumo vicepirmininkė, o taip pat viešųjų finansų komiteto vicepirmininkė. Zbignev Wasserman. E, Teisės ir teisingumo komiteto narys, taip pat žiniasklaidos ministerijos, atsiprašau, tais apsaug žvalgybos tarnybų koordinatorius, Janina Fletinska, Teisės ir teisingumo senatorė, buvusi uh, sveikatos reikalų komiteto vicepirmininkė Stanislav Zajats Teisės ir teisingumo senatorius, gynybos komiteto vicepirmininkas, ankstesnis Seimo vicemaršalka, o taip pat e, opozicijos dalyvių dalyvavus, su, kuriems buvo iškeltos bylos prieš 1989 metus, advokatas. Kristina Bohenek. Kristina Bochinek, Senato vicepirmininkė, piliečių ir žurnalistų kampanijos organizatorė, piliečių platforma. Džeržkoch Dolniak. Jis tris kartus buvo parlamento narys, jis buvo uh, piliečių platformos parlamentės frakcijos pirmininkas, jis buvo piliečių platformos rinkimų kampanijos vadovas vykstant Europos parlamento rinkimams. Mačiai Plažinskiai. Jis taip pat tris kartus buvo parlamentaras, jis buvo asociacijos Lenkų bendruomenė e, asociacijos vadovas, jis buvo vienas iš piliečių platformos kūrėjų, jis buvo Gdansko vaivadijos vienas iš vadovų. Alkadijus Rybinski. Jis du kart buvo parlamentaras, atstovavo piliečių platformai, buvo kultūros ministras, vienas iš reikalavimų pateiktų Gdansko laivų statykloje 80 metais autorius. Jis taip pat prisidėjo prie solidarnoščių sukūrimo ir pripažinimo. Sebastianas Karpiniuk. Jis piliečių platf buvo piliečių platformos narys, jis buvo konstitucinių reikalų uh, komiteto mm, sekretorius, jis taip pat buvo Korobžek miesto mero pavaduotojas. Jerzy Šmaidžinski. Jerzy Smadžinski. Lenkijos Seimo vicepirmininkas, buvęs gynybos ministras, kairiosios demokratinės jėgos uh, alijanso uh, vadovas 2010 m. prezidentų rinkimuose. Izabela Jarūga Novacka. Parlamentarė Lenkijos Seime atstovavo kairiojo alijanso jėgoms. Buvo, yra buvusi socialinių reikalų ir darbo ministrė, e, atsakinga už lygių galimybių sritį, buvusi darbo sąjungos vadovė. Jolanta Šimanik Dereš, kairiojo demokratinio alijanso narė, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkė, buvusi prezidento Kvašnevskio kabineto vadovė kairiojo alijanso e, politinės jėgos vicepirmininkė. Leszek Deptuła. Leszek Deptuła. Du kart parlamentaras atstovavo Lenkijos liaudės partijai, buvęs Podkarpatskė vaivadijos vadovas. Part, Lenkijos liaudės partijos uh, generalinės tarybos narys Vieslau Voda. Parlamentaras atstovavęs Lenkijos liaudės partijai. Pirmą kartą išrinktas į parlamentą 89 metais administracijos ir vidaus reikalų komiteto narys, piliečių e, tarnybos e, Tartov vaivadijoje narys atstovavo savo partijos regioniniams struktūroms. Edward Voitas, parlamentaras, išrinktas į parlamentą du kartus, e, Lenkijos liaudės partijos narys, buvęs Liublino vaivadijos vadovas, išrinktas Liublinė. Jis turėjo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 Varšuvos miesto e, vadovas, studentas, kovotojas už lygias teisės. Aleksander Ščiglo. Aleksander Ščiglo. Nacionalinės saugumo tarnybos vadovas, buvęs gynybos ministras. Maržiuš Hanslik. ministras. Pavel Vipich. Stanisław Jerzy Komorowski, nacionalinės, nacionalinio saugumo viceministras užsienio reikalų viceministras, buvęs ambasadorius, Lenkijos ambasadorius Junktinėje karalystėje, buvęs taip pat Lenkijos ambasadoriumi Niderlanduose. Andžiai Kremer, užsienio reikalų viceministras. Tomaš Merta, kultūros viceministras ir nacionalinio paveldo viceministras. Istorinių paminklų ir atminties e, vietų apsaugos institucijos vadovas Marius Kazana. Diplomatinio protokolo vadovas užsienio reikalų ministerijoje. Sławomir Skrzypek, Slavomir Šipek, Lenkijos nacionalinio banko pirmininkas, buvęs Varšuvos vicemeras, opozicijos veikėjas ir antikomunistų studentų organizacijos narys, geras mano draugas Januš Kochanovski, Lenkijos ombudsmenas. Piotr Nurovski, Lenkijos olimpinio komiteto pirmininkas, daugelį metų dirbęs diplomatu bei versle. Prisimename ir esame su jo šeima šiais, šiuo sunkiu laiku. Andrzej Przewożnik, 17 metų dirbęs ministru kovos ir kankinių tarybos atminties generalinis sekretorius, dirbęs ilgai ir sunkiai siekiant tiesos apie katinės žudynės. Jis buvo vienas iš uh, parodos skirtos katinės aukoms čia Europos parlamente organizatorių. Stanislav Mikė, kovos ir kankinių atminties tarybos narys. Daktaras Januš Kurtika, Nacionalinio atminties instituto prezidentas. Januš Krupski, karo veteranų ir represuotų asmenų tarybos vadovas, demokratinės opozicijos aktyvistas, komunizmo laikais persekiotas slaptųjų tarnybų. Joana Agatska Indecka, nacionalinės advokatų tarybos pirmininkė. Franciszek Gongor, Lenkijos armijos vyriausiojo štabo vadas. Generalas leitenantas Bronislav Kvetkovski, Lenkijos karinių pajėgų vadas. generolas leitenantas Andžej Blasik, Lenkijos Respublikos sausumos pajėgų vadas, generolas majoras Tadeuš Buk, sausumos pajėgų vadas, generolas majoras Vladimir Potašinski, specialiųjų Lenkijos Respublikos pajėgų vadas. Viceadmirolas Andžiai Karveta, Lenkijos karinių jūrų pajėgų vadas. Brigados generolas Kazimierz Gilarski, Varšuvos garnizono vadas. Generolas majoras, vyskupas Tadeuš Ploski, vyriausias Lenkijos karinių pajėgų vyskupas. generolas majoras archyvyskupas Miron Chodekhovski, Lenkijos karinių pajėgų vyriausias ortodoksų kapelionas. Pulkininkas Adam Pilš, evangelinė karinė pastoralinė tarnyba. pulkininkas leitenantas Jan Osinski, katalikų karinė pastoralinė tarnyba. Tėvas Roman Indžiaičik, Lenkijos Respublikos prezidento kapelionas. tėvas profesorius Ryšard Rumjanek, kardinolo Vašinskio universiteto Varšuvoje rektorius. Kunigas Bronislav Gostomski, Katinės šeimų asociacijos atstovas. tėvas Juzef Jonits, para Fiada asociacijos atstovas. Tėvas Tėv... Žyslav Krol. Katinos šeimų asociacijos atstovas. tėvas Ančiai Kvažnik. Katinos šeimų asociacijos atstovas. Edward Duchnowski, Vorsitzender. Edward Duchnowski, Sibiro aukų asociacijos pirmininkas. Andrzej. Andrzej Zarius Škomski, Katinos šeimų federacijos pirmininkas. Katinas šeimų federacijos aukų atstovai, au, aukos Tadėjus Liudborski. Ana Marija Borovska. Bartoš Borovski. Bronislava Oraviec Lovler. Katarzyna Pyskowska. Wojciech Severin. Lezek Skolski. Gabriela Sich. Česlav Cvinski, pasaulinės nacionalinės armijos karių asociacijos pirmininkas. Stefan Melek, Katino, Katinės komiteto pirmininkas. Zenona Mamantovič, Vojek, viena iš Katinės šeimų federacijos įsteigėjų. Teresa Valevska Pšekovska fondo Rytų Golgota pirmininkė. Eva Bakovska brigados generolo Lenkijos armijoje Mišlav Smeravinski anūkė. Generol, brigados generolas Mišlav Smeravinskis buvo nužudytas Katinėje. E, e, pulkininkas Bignev Devski e, Varšuvos sukil, Virtuti Militari ordino kancleris. Brigados generolas Stanislav Kovanovski Vituti Militari kancleris. Ženjana Natuševič Mile, Sibirijos lageryje kalinta ir išgyvenusi moteris. Janoš Saknevski aktorius. Lenkijos Respublikos prezidentūros kanceliarijos pareigūnai Katarina Doračinska. Aleksandr Fedorovič. Dariusz Jankowski. Pilkės daktaras Vočikas Liubinski. Barbara Maminska. Izabela Tomaszewska. Lieutenant Colonel Jarosław Flosiak vyrasis pulkininkas Jaroslavas Florčiukas. Kapitonas Darius Mišalovskis. Lite, lieutenantas Pavelas Janečik. Puskarininkis Piotras Novskis. Jaunesnysis leitenantas Piotr Nosek ir jaunesnysis leitenantas Pavelas Krajevskis. Puskarininkis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 lėktuvų įgulos nariai. Kapitonas Arkadijus Protašiuk, pilotas. Majoras Robert Gživna, pilotas. leitenantas Artur Žientek. Puskarninkis Andžiai Michalak. Natalija Januško. Barbara Mačiajčik. Justina Muniuško.